verehrte kolleginnen verehrte kollegen einen schönen guten morgen! die sitzung ist eröffnet. labas rytas kolegos pradėsime posėdį. pirmas klausimas šiandien tai diskusijos apie susitarimą su serbija. ponas kacin pateikė rekomendaciją dėl stabilizacijos ir asociacijos susitarimo su serbija Taip pat mums pateikti tarybos ir komisijos pareiškimai dėl šio sustarimo. Pirmiausia, keturias minutės kalbės pranešėjas Kačin. Gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos, stabilizacijos ir asociacijos sustarimas su Serbija buvo pasirašytas 2008 metų balandžio mėnesį, o ratifikavimo procesas prasidėjo 8 metų rugsėjo mėnesį. Pirmiausia, sustarimą ratifikavo Serbijos parlamentas. Tai yra ekonominis ir politinis bendrabiavimo pagrindas. Be ratifikavimo neįmanoma toliau integruoti Serbijos. Šitas klausimas Europos parlamento darbo atvarkėje nefiguravo nuo to laiko, kai ratifikavimo procesas sustojo dėl nepakankamo bendrabiavimo su Hagos karo nusikaltimų tribunolu. O dabar, kadangi nemažai šal, valstybių ratifikavo sustarimą, aš raginčiau ir kitas taip pasielgti. Tai būtų rimtas paramos signalas Serbijai, jai siekiant ES narystės. Tačiau dar reikia paminėti ne tik ratifikavimo procesą, bet ir e, rezoliucija, kuri bus rytoj svarstoma. Tai taip pat būtų paramos išraiška Serbijai, kuri susiduria su sunkumais integracijos kelyje. Pastaraisiais metais matome, kad tie klausimai Serbijoje politizuojami. Serbija turi aiškiai pademonstruoti, kad laikosi Europos vertybių ir kad nori vykdyti reikiamas reformas. Pastebėjome teigiamų dalykų. Serbija jau sutiko su tam tikrų kompromisu dėl Kosovo rezoliucijos jungtinėse tautose praeitais metais. Taip pat jie panaikino privalomą karinę tarnybą. Jaunimas, Serbijos jaunimas turi dabar geresnės galimybės siekti aukštojo išsilavinimo. Serbija taip pat turi spręsti kitas e, problemas. Paminėsiu du nusikaltelius, karo nusikaltelius - Ratko Mladič, kuris vis dar slapstasi, ir kitas nusikaltelis taip pat. Mes, aišku, džiaugiamės Serbijos vadovų norų bendrabiauti, tačiau Hagos teismo vyriausiasis prokuroras teigia, jog vis dar yra netitikimas tarp reiškiamos politinės valios ir praktinių veiksmų. Serbija turi imtis tų veiksmų, jei nebus suteiktas kandidatės statusas, kol Serbija neįrodys, jog tinkamai, pakankamai bendarbiauja su Hagos tribunolu. ir konkrečiai e, nusikaltelių ekstradicijos klausimais. Rimtų pokyčių įvyko ir santykių su vakarų Balkanų valstybėmis rytyje. Tai yra Serbijos ir Kroatijos santykiuose. E, tačiau laukia nemažai kitų uždavinių. Serbija turi pademonstruoti, kad konstruktyviai bendrauja su Kosovu. Tai labai svarbu visam regionui siekiant pažangos. Lygiai taip pat Serbija turi tinkamai bendrauti su Bosnija ir Hercegovina, kad dėrybos ES galėtų judėti į priekį. Ministrė žodis suteikiamas. Dėkuoju, pane pirmininkė, man didelė garbė dabar kaip Vengrijos rotuojančios pirmininkančios šalies ES taryboje atstoviai kalbėti čia. Gal jūs e, prisiminate, kad aš esu buvusi šio parlamento narė ir galiu garantuoti, kad e, Vengrija pirmininkaudama bus geras jūsų partneris. E, tikrai laukiu gero darbo su jumis per ateinančius pirmininkavimo mėnesius. Dabar perėsiu prie savo gimtosios kalbos. Pone pirmininkė, ponės ir ponai, iš tikrųjų man didelė garbė dalyvauti šiuose diskusijose, po kurių jūs balsuosite dėl stabilizavimo ir asociavimo sustarimo tarp ES ir Serbijos. Tuo pat metu pasinaudosiu galimybę pasveikinti poną Kačiną, Europos parlamento pranešėją, kuris parengė tikrai puikų pranešimą. Taip pat Šiltai sveikinu rezoliuciją dėl Serbijos pažangos. Kaip ir kitos e, to regiono e, valstybės, e, Serbija padarė nemenkai pažangos ir ES narystė tai buvo tam pasitarnavo kaip stimulas. Serbija išlieka ES narystės kelyje. Ir akcentuoja stiprius ryšius tarp Serbijos ir Europos Sąjungos, kurie remiasi sustarimo pagrindu. Ir iš tikrųjų Belgijai, e, Serbijai ir ES šis sustarimas atneš ir ekonominės naudos. Jis taip pat yra postumis e, Serbijai, kuriant tikrai veiksmingą rinkos ekonomiką. Šis sustarimas taip pat e, padeda pagrindus sustiprintam ateities bendradarbiavimui tarp ES ir Serbijos įvairiose srityse, tokiuose kaip e, kova su organizuotu nusikalstimumu ar neteisėta kontrabanda ar aplinkosaugos reikalai taryba pradėjo ratifikacijos procesą 2010 m. Liepos 14 d. 11 valstybių narių jau ratifikavo sustarimą, tame tarpe ir Vengrija ir mes tikimės, kad ir kitos valstybės narės neužilgo paseks tuo pavyzdžiu. Taryba sveikintų, jeigu šis susitarimas įsigaliotų vėliausiai iki šių metų pabaigos. Tai reikštų, kad e, Serbija pradeda labai ambicingus e, santykius su ES dabar, kai e, stojimo procesas ima įsibėgėti. Jūs remiate šį procesą, Europos parlamento užsienio reikalų komitetas vienbalsiai balsavo už šį susitarimą Serbija patekė paraišką dėl narystės 2009 m. gruodžio mėnesį, tokiu būdu sustiprindama savo europinės aspiracijas. O taryba pareikš savo nuomonę 2011 m. antroje pusėje. Visi žinome, kad Serbijos integracijos procesas bus naudingas Serbijai. Tačiau reikia nemažai dar nuveikti įstatymo viršenybės srityje, stiprinant teisingumo struktūras ir taip pat bendradarbiaujant su tarptautiniu baudžiamojo tribunolu buvusiai Jugoslavijai. Kaip teigiama pono Kačino pranešime, integracijos procesas atsižvelgs į tuos veiksmus. Kai kurie iš tų žingsnių tikrai yra svarbus. Kalbama apie istorinės priemonės žingsnius, kurių ėmėsi Serbija bendradarbiaudama su savo kaimynais. Tame tarpe, kai kalbama, kai su 2000 metų Liepos mėnesio e, dėrybomis, kurios baigėsi dėl e, jungtinių tautų rezoliucija dėl Kosovo. E, mes remiame ponios Ašton žingsnius. Dialogas tarp Kosovo ir Serbijos leis abiem tom šalim žengti savo ES e, aspiracijų linkme. E, mes galime padėti joms plėtros procese, turime tam visas priemonės ir jeigu narystės dėrybas baigsime su Kroatija, tai pasiūs taip pat ir e, teigiamas signalas Serbijai ir kitoms vakarų Balkanų šalims, kurios tikisi ES narystės. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, 2011-ieji Serbijai bus labai svarbus metai, jie atneš ir iššūkių, ir galimybių. Ir aš manau, kad Serbija pasinaudos tomis galimybėmis, kas leis mums siekti bendros ateities ir bendros Europos. Dėkoju. Komisijos vardu kalbės komisijos narys ponas Fiulė. Madam President, uh, Ačiū, pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Man tenka didelė garbė šiandien kalbėti Europos parlamente prieš Europos parlamentui balsuojant dėl stabilizacijos ir asociacijos sustarimo su Serbija. Taip pat noriu nuoširdžiai padėkoti ponui Jelko Kačin, kuris rengė šį pranešimą apie Serbijos integraciją į ES. Sustarimas su Serbija Serbijai yra rimtas žingsnis siekiant pagrindinio tikslo, siekiant pagrindinio sustarimo tikslo, tai yra pakloti kelią narystė Europos, Sąjungoje, narystė Europos Sąjungoje ir atlikti reikiamas reformas. Šis susitarimas tai padrasnimas Serbijai. Tai tuo pačiu turėtų skatinti susitaikymą tame regione. Pagal sustarimą sukuriamas išsamus pagrindas, administracinis pagrindas, tam tikra taryba ir komitetas, atnaujinamas politinis dialogas, įsteigiami įvairūs pakomitečiai, dirbantis skirtingose srityse. Taip pat pagal sustarimą sukūriamas jungtinis parlamentinis komitetas, kurį sudarys Europos parlamento ir Serbijos parlamento nariai. Taip pat sustarimas numatom laisvos priekybos zonos įkūrimą ir Serbijos integravimą, palaipsnį integravimą į Europos rinką, tuo sustiprinant ekonominį bendarbiavimą su Serbija sustarimas paskatins investicijas, ypač tiesioginės investicijas, taip pat duos postumį Europos ekonomikos augimui ir padės Serbijai perėti prie funkcionuojančios rinkos ekonomikos. Lygiai taip pat svarbi šio sustarimo nauda Europos Sąjungai. Serbijos rinka atsivers Europos Sąjungos eksportuotojams anksčiau taikyti dideli muitai ir tarifai per keliarius metus bus panaikinti, išskyrus kelias itin jautres žemės ūkio sritis. Taip, palaipsniui integruodami, integruojant Serbiją į bendrąją rinką, atsiras aiškesnės sąlygos investuotojams. Valstybės pagalbos taisyklės derinamos su ES taisyklėmis. Taip pat palaipsniui stiprinama intelektinių teisų apsauga. Serbijos viešųjų pirkimų rinka po truputį atsivers ES dalyviams. Glaudesni ryšiai su Serbija ES suteikia ir kitų privalumų. Pavyzdžiui, palengvės bendarbiavimas teisingumo, laisvių, saugumo srityse aplinkosaugos, transporto ir muitinių srityse. Aš paminėjau tik kelias iš jų. Be to, ES politika pietryčių Europoje taps veiksmingesnė. Ir galiausiai reikia paminėti, kad Serbija likščiau vykdė laikinai sustarimą, kuris įsigaliojo 2010 m. vasario mėnesį ir buvo pasirašytas 2008 m. balandį. Vykdydama tą laikinai sustarimą, Serbija pademonstravo, kad sugeba bendradarbiauti. Praeitų metų Liepos 14 taryba nusprendė pradėti sustarimo ratifikavimo procesą ir nuo to laiko devynios valstybės jau pranešė apie ratifikavimą, o dar dvi valstybės užsitikrino savo parlamentų paramą. Ir dabar Europos parlamentui atėjo laikas duoti papildomą postumį šiam postumį, visos politinės frakcijos tam pritarė, o po to belieka tikėtis, kad kitos valstybės narės greitai ratifikuos susitarimą. Gerbiama pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Savo kalbą norėčiau baigti kalbėdamas apie rezoliucijos projektą ir apie pasiruošimą diskusijoms dėl pono Kačin pranešimo. Rezoliucija tai paramos signalas ES ir Serbijos santykių paramos išraišką ir taip pat aptariama pagrindinės kliūtis Serbija einant Europos kelių. Tai labai svarbu šiuo metu, kai svarstama Serbijos siekis tapti ES nare. Praeitą savaitę aš Serbijoje sustikau su atitinkamais pareigūnais, atsakingais už Europos integraciją. Jie daug dirba rengdami atsakymus į tam tikrus klausimus, kurių tikimės iki mėnesio pabaigos. Gruodžio 30 dieną buvo pateiktas veiksmų planas reaguojant į komisijos pažangos ataskaitą. Komisija išnagrinės atsakymus išsiaiškins, kokių priemonių Serbija ėmėsi. Tai bus padaryta per kelis ateinančius mėnesius, o antrąjį šių metų pusmetį bus pateikta nuomonė apie Serbijos pažangą. Ponios ir ponai, visiškai teisingai kolegė iš Vengrijos sakė, kad šie metai Serbijai labai svarbus. Tai ne tik iššūkių, bet ir galimybių metai. Pati Serbija turi nueiti tą kelią artėdama link ES. Ji turi įvykdyti kriterijus ir dalyvauti darybų procese. Aš esu įsitikinęs, kad Serbija ir toliau rinksis teisingai, artėdama prie Europos ir spartins integravimosi pastangas. Tai yra svarbu visam regionui, ypač šiuo metu, kai mes norime sutvirtinti Vakarų Balkanuose taiką ir skatinti ekonominę gerovę. Ačiū. Dėkoju komisijos nariui. Dabar pereiname prie um, kalbėtojų, kurie kalbės frakcijos, frakcijų vardu. Pirmiausia, Europos liaudės partijos frakcijos vardu. Dvi minutės kalbės pana Šeflin. Minister. Dėkui, e, pirmininkė, ponė ministrė, e, komisijos nariai. Pateiktas e, pranešimas, mano nuomonė, puikus. Sveikinu pranešėją, poną Kačin. Atrodo, kad Serbija pagaliau apsisprendė, jog tikrai savo ieško europinės ateities. Politinio elito dauguma galvoja, kad tai geriausia alternatyva ir į visą tai reikėtų matyti pastarųjų dviejų dešimtmečių sukretimų kontekste. E, žlugo komunizmo e, diktatūra, sugriuvo e, Jugoslavija, apskritai atsikratyta traumuojančios istorijos. Ir šis sprendimas iš tikrųjų siunčia signalą, kad Serbija tapo stabilumo veiksniu regione. Liko dvi problemos - Ratko Mladičiaus suėmimas ir perdavimas Hagai ir Kosovo nepriklausomybės pripažinimas. Tai yra ir psichologiniai barjerai. Mladičius suprantamas kaip Serbijos gynėjas, na, o um, dideliai e, Serbijos visuomenės daliai labai skausminga prarasti bet kokią teritoriją. Serbijai teks pagerinti savo viešosios administravimus gebėjimus, sukurti rinkos sąlygas ir atverti praeities archyvus. Taigi, e, jeigu žvelgsime į Serbijos galimybės žengti į priekį, jos yra neblogos E, tiek jos elitas, tiek visuomenė suvokia savo tikslus ir iš tikrųjų e, šį e, rudenį Serbija turi gauti teigiamą nuomonę ir narystės perspektyvą dar šį rudenį. Prieš testami diskusijas norėčiau pirmiausia pasveikinti mūsų svečią, kuris stebi mūsų diskusijas, tai yra Serbijos vyriausybės vadovas, man Serbič, sveikinu iš čia atvykus.